Kolegos, prašau susėsti. Pradėme posėdį. Malonu pasveikinti paskirtą į komisijos narį Dimitris Avramopoulos, dalyvauti šiuose piliečių teisų laisvių ir vidaus reikalų komiteto klausimuose. Mūsų komitetas minėtomis temomis tai yra dėl teisingumo klausimų. Pana Vramopus, tiksliau, pana Timirmans dėl teisės reikalų ir teisės viršinybės principų e, vyks klausimas, o ponas Avramopulus sakys mūsų klausimus dėl migracijos ir vidaus reikalų. Taigi visi mūsų komiteto nariai puikiai supranta šios temos svarbą pagal darbo tvarkos taisyklių 16 straipsnio nuostatas, kuriuose yra nustatytas komisijos sudėties patvirtinimo e, gairės parlamentas vertina paskirtos komisijos narius vadovaudamasis bendros kompetencijos įsipareigojimų Europai ir asmeninio bešališkumo principais. Galim pranešti, kad parlamentas įteikė kandidatui e, klausimyną e, su dviem bendrais e, klausimais, kurios patvirtino pirmininkų suėga ir trimis klausimais, kurios parengė lybė komitetas. Šie klausimai, tiksliau atsakymai jums yra išdalinti komisijos narys 15 minučių, dabar pasakysiu žanginę kalbą. Po prisistatymo komiteto nariai galės klausti 45 kartus, kiekvienam klausimui ir atsakymui bus keimas 3 minutės, minutė klausimui, 2 minutės atsakymui. Pirmus klausimus užduos politinių frakcijų atstovai ir klausimo pabaigoje paskirtasis komisaras gaus 5 minutės apibendrinimui. Turėkite omenyje, kad aš labai griežtai stebėsiu, kad būtų laikomasi nustatyto kalbėjimo laiko. Jeigu laiką viršysite, e, tai aš išjungsiu jums mikrofoną tam, kad visi turėtų galimybę pasisakyti. Posėdis bus verčiamas į 23 kalbas, taigi galite visi kalbėti savo gimtają kalbą. Nepamirškite, kad e, vyksta vertimas, taigi kalbėkite pakankamai apdairiai ir lietai. Diskusijos bus transliuojamos gyvai per parlamento interneto svetainę. Ir e, taip pat per tą pačią svetainę galima bus pasiklausyti ir posėdžio įrašo. Tai dabar steiksiu žodį paskirtam komisijos nariui Avramopoulos prisistatyti. Prašau jums žodis 15 minučių. Uh, chairman, honorable members. Pirmininkė, gerbė Europos parlamento nariai. Pagrindinių teisų hartija mums primena, kad ES yra grindžiama nedalmomis ir universaliomis žmogiško orumo vertybėmis, tai yra laisvės, lygybės ir solidarumo. Tai yra demokratijos ir teisinės valstybės pamatai. sudarantis ES veiklos esmę ir apibrėžiantis Europos pilietybę bei sukūrintis laisvės saugumo ir teisingumo erdvę. Šiame skyriuje taip pat Hartijos suprašoma, kas apskritai yra Europa, apibrėžiama ten yra mums skirta misija migracijos ir vidaus reikalų srityje. Tačiau tikrovė, su kuria susidarėme šioje srityje, yra pilna įvairių iššūkių, yra susijusi su Europos integracijos greičiu ir e, Europos pažadų įgyvendinimo tikrumu. Kokie tai yra didžiausi iššūkiai? Tai jie e, susijęs mūsų aplinką su teroristinėmis grėsmėmis, kurios e, kelia grėsmę mūsų visuomeniai. Kitas iššūkis yra sunkiai po krizės atsigaunanti Europos ekonomika, senėjantis Europos kontinentas, demografiškai jauname, jauno, jauno pasaulio aplinkoje, <clears throat> taip pat įvairūs e, getai, kurie kūrėsi Europoje bei sofistikuotos nusikalstumo formos nepripažįstančios jokių sienų bei besitėsiančios humanitarnės katastrofos prie mūsų sienų, kurios skaudžiai kontrastuoja su mūsų bendra, bendru moraliniu kultūriniu palikimu. Taip pat reikia paminėti didėjantį piliečių nepasitenkinimą. Noriu aiškiai pasakyti Iš pat pradžių atsakas į šios iššūkius tikrai nėra Europos tvirtovės statymas. Istorijos eigoje matėme, kad tvirtovės, kurios yra statomas apsiginti nuo išorės grėsmių, galiausiai tampa tvirtovėmis, kuriuose jų gyventojai pavirsta vergais ir izoliuojasi nuo išorės pasaulio. Mes nesiekiame izolacijos, Europa gali klestėti tik tol, kol sugebės skatinti idėjų, prekių ir žmonių judumą. <clears throat> tai yra pagrindiniai Europos ramšiai Tokia yra komisijos misija susijusi su migracija ir vidaus reikalais. Privalome palengvinti judumą ir e, taip pat sustiprinti saugumą tam, kad Europa galėtų plėstis ir aukti be baimės. Turime ginti Europos tapatybę, kuri taptų tokiu pasaulio regionu, kuriame būtų užtikrinta pagarba pagrindiniams teisėms. Privalome uh, įgyvendinti integruotą tikslingą politiką, siekdami pritraukti talentingą darbo jėgą reikalingą valstybėse narėse. Turime užtikrinti, kad Europa remtų sklandų migrantų integravimas į mūsų visuomenę. Be to turime užtikrinti, kad terorizmas ir nusikalstamumas nepatektų į Europą ir kad su jais būtų veiksmingai kovojame, ponės ir ponai. Kalbant apie migraciją ir vidaus reikalus, jeigu neveiksime bendromis pastangomis kaip ES, į priekį nepajudėsime. Jeigu patvirtinsite mano kandidatūrą, aš tikėsiuosi Libė komiteto paramos šios darbus vykdant. Didžiuojuosi, kad esu paskirtas pirmojų komisijos narių atsakingų už migraciją, tai pabrėžia išrinktojo komisijos pirmininko Junkerio naujos komisijos siekius spręsti svarbius su migracija susijusius iš, iššūkius, nes šiuo metu vis daugiau žmonių siekia prieglopščio Europos Sąjungoje. Todėl bendruomenė, kuri remiasi pamatinėmis universaliomis žmogaus teisėmis, privalo įsipareigoti šios asmenis ginti, gerbdama prieglopščio prašytojų teisės ir ypač ger, gerbdama teisę į gyvybę. Ir e, būtinybę negražinti tų asmenų bet kokiamis aplinkybėmis. Taigi mes privalome sukurti tvirtą ir atsparę bendrą prieglopščio suteikimo sistemą Europos Sąjungoje. Reikia priimti atinkamus teisės aktus, sukurti šią sistemą ir užtikrinti, kad visos valstybės narės vienodai taikytų šios patvirtintus principus. Yra dar kelios rytis, kurias reikia aptarti pavyzdžiui, galimybę parengti bendrą pabėgėlio statusą, kuris galiotų, arba prieglopščio prašytojo, kuris galiotų visoje Europos Sąjungoje. Remdamasis Dublino sistemos peržiūrą, aš analizuosiu galimus tolesnius veiksmus šioje srityje. Mes kasdieną gauname informacijos apie migrantus atvykstančius mūsų pakrantės ir <clears throat> tie žmonės išsikelia į krantą, praleidę e, gyvybei pavojingas e, naktis viduržėme jūroje. Neseniai vėl viena grupė išsilaipino Kipre. <clears throat> O Tinkamos šalis patiria didžiulį spaudimą, ypač jų prieglopščio stikimo sistemos, todėl reikia daugiau solidarumo, jis yra įmanomas tik tuo atveju, jeigu valstybės narės pasitikės viena kita ir prisims savo atsakomybės dalį. Taip pat žinau, kad dauguma pabėgėlių ir asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, prieglopsti randa ne Europos Sąjungoje, daugiausiai besivystančiose šalise, kurios pačios patiria daug problemų. Tartonis solidarumas neturėtų sustoti ties ES sienomis. Mano vertinimu, Europa turėtų dėti daugiau pastangų, teikdama parangą regiono valstybėms, iš kurių atvyksta daugiausiai pabėgėlių arba per kurias šie pabėgėliai vyksta į kitas šalis glaudžiai bendradarbiausiu su kolege komisijos vicepirmininką Mogerinį ir e, už išorės politiką atsakingais komisijos nariais, kad būtų parengta bendra prieglopščio tiekimo po pabėgėlių prieimo ir migracijos politika. Taip pat paraginsiu valstybės narės priimti daugiau pabėgėlių iš trečiųjų šalių. Pabėgėlių perkelimas yra Vienas iš e, aiškiausių dosnumo ir solidarumo įrodymų trečiųjų šalių, kuriuose daugiausiai glaudžiasi pabėgėlių atžvilgių. ES privalo apsaugoti tuos, kuriems reikia paramos, tačiau ES e reputacija bus aukšto lygio tik tuo atveju, jeigu migracijos klausimai bus sprendžiami visapuškai gerbent pagrindinės teisės. Tai reiškia, kad e, atmetus e, prieglopščio prašymus e, jų teikėjai turėtų būti gražinami į kilmės šalis pakankamai veiksmingai ir greitai. Taip pat būtų E, stiprinama parama ir integracija tų e, pabėgėlių šalise, iš kurių jie atvyksta. Tokiu būdu mes stengsimės e, stiprinti bendrabiavimą su kilmės šalimis, tranzito valstybėmis, taip pat tarptautinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Viso priepintis požiūris apima taip pat ir galimybę legaliai atvykti gyventi į Europos Sąjungą. Privaloma maksimaliai išnaudoti tarptautinio judumo, migracijos ir integracijos privalumus. Europa yra sudėdamoji globalaus ir integruoto pasaulio dalis. Turime patenkinti Europos darbo rinkos poreikius, identifikuoti kokiuose sektoriuose kokios darbo jėgos labiausiai trūksta Jau dabar konkurencija tarptautiniu mastu dėl kvalifikuotos darbo jėgos, aukštai kvalifikuotos darbo jėgos yra intensyvi, tačiau Europą reikia ir kitose sektoriuose dirbančių asmenų. Pasistengsiu reguliariai diskutuoti su visais svarbiausiais interesuotais subjektais, valstybėmis narėmis, verslu ir profsąjungomis šiomis temomis. Manau, kad e, sukurdami Europos platformą, kuri koordinuotų šį dialogą pasauktume labai protingai. Milnosios kortelės direktyvos nuostatų pirmieji gyvenimo žingsniai parodė, kad yra kai kurių trūkumų, todėl išrinktas komisijos pirmininkas Junkeris pabrėžė būtinybę skirčiam klausimui kuo daugiau dėmesio, pradedant naują komisiją į savo veiklą. Taip pat aš tenksiuosi, kad iki 2015 metų, per 2015 metus būtų baigtos darybos dėl studentų integravimo. Dabar apie Šengeno erdvę. Šengeno erdvė yra vienas iš didžiausių Europos integracijos pasiekimų. Mes privalome, tokiu būdu mes galėjome atsisakyti kon, pasienio kontrolės ES viduje su prielaida, kad bus sustiprinta išvės sienų kontrolė, nepaviršint ES, kaip minėjau pradžioje, tvirtovę, valstybės narės atsakingos už atitinkamas išorės sienos atkarpos priežaras ir kontrolės ir Frontexas e, e, taip pat privalo pasitarnauti siekiant užtikrinti Europos solidarumą. Klausimas yra, ar turime pakankamai priemonių ir galimybių išorės sienų saugumui užtikrinti, todėl turime diskutuoti apie ilgalaikę Frontexo veiklos perspektyvą ir taip pat apie galimybę sukurti tikrą ES pasienio apsaugos sistemą, nes kontrabandos atveju prie išorės sienų e, daugėja, todėl mes privalome e, visą problemą spręsti. Verdami plačiai turėtume pasiremti šiolakinėmis technologijomis, turime pasinaudoti geresnėmis galimybėmis, kurias mums suteikia skaitminės technologijos, siekdami administruoti e, migrantų srautus, kova su nelegalių žmonių gabenimu išlieka prioritetinė, mes e, privalome patraukti atsakomybę tuos, kurie išnaudoja žmonės patekusius e, į stresinės situacijas, taip pat turime veiksmingai kovoti su tais, kurie dalyvauja modernios vergovės nusikaltimų įvykdyme. Taigi ši krizė yra globalaus pobūdžio, mums reikia iškoti pasaulinio masto atsakų į ją. Piliečiai šiuo metu patiria taip pat e, daug grėsmių susijusių su smurtu ir terorizmu. Kaiminystėje šiuo metu vyksta įvairūs konfliktai, kelia grėsmę užsienio kovotojai, turime todėl geriau kovoti su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu, nes nusikalteliai keliauja po visą Europą ir kelia grėsmę mūsų ekonomikai ir visuomeniai, todėl reikia atnaujinti e, atitinkamų veiksmų ES lygių planus tam, kad užtikrintume geresnę sąveiką tarp vidaus ir užsienio politikos, reikia imtis veiksmų, kovojant su kibernetiniais nusikaltimais, siekiant geriau apsaugoti piliečių interesus, taip pat kovoti su narkotikų prekyba, korupcija, kitomis organizuotomis kosmo formomis. Tokiu būdu leisime pramonė ir verslui geriau pasinaudoti bendrai rinka ir mažiau prarasime įplaukų į biudžetą. Gerbiami parlamento nariai, duomenų sulaikimas yra saugumo priemonė, kuri yra plačiai aptarinėjama. Dabar teisingumo teismas yra priemęs atitinkamą sprendimą, turėsime įvertinti pačius geriausias galimybės, kurias pasitelkę mes turėsime gyveninti proporcingumo principą, užtikrinant asmenduomenų apsaugai tas pagrindinės teisės pastarėjai įvykiai Europoje parodė, kad susidurime su nauja terorizmo grėsme. ES privalo padėti valstybėms narėms kovoti su šia e, grėsme, ypač grėsme kylančia iš užsienio kovotojų. Turime daugiau dėmesio skirti pervesiniams veiksmams, kovoti su visuomenės radikalizavimu ir e, kovoti su terorizmo priežastimis. Todėl e, atinkamų veiksmų ES lygių pagrindinė ašis yra policijos struktūrų pasikeitimas geresnis informacija. Ponas ir ponai Europos parlamento nariai, aš ketinu aktyviai su jumis bendradarbiauti siekiant konkrečių apčiuopiamų rezultatų tam, kad migracijos ir vidaus reikalų politikos e, srityje primami sprendimai būtų sėkmingai įgyvendinami, todėl mes turime susitelkti ties tomis ES veiklos sritimis, kuriuose aiškiai matytųsi mūsų darbų rezultatai ir, suprantama, savo veiks, veikloje turime vadovautis pagrindiniais pagrindinių teisų principais. Jeigu mane patvirtinsite, aš dėsiu visos pastangas kad <clears throat> būtų gyvendinamos atitinkamos direktyvos nuostos susijusios su mano galiojimais, užmėgsiu tiesioginius ryšius su kolegomis komisijos vicepirmininku Timirmansu ir taip pat glaudžiu bendrabiausiu su kitais komisijos nariais, jeigu patvirtinsite mane šiuose pareigose. Aš įsipareigosiu skrupulingai laikytis Europos Sąjungos vertybių pagrindinių teisės pagrindinių teisų hartijos principus, sieksiu užtikrinti, kad Europos Sąjungos politika vyktų skaidri ir demokratiškai ir <clears throat> tikrai aš neapsijuosiu biurokratijos sieną, aš uh, ginsiu bendrasis vertybės ir sieksiu atremti ryštingai naujus kylančius iššūkius. Aš tikiuosi, kad bendromis pastangomis mes pasieksime bendrų tikslų. Ir uh, pateisinsime piliečių pasitikėjimą, siekdami ginti piliečių teisės ir laisvės visose E, srityse, tai yra mūsų moralinė pareiga. Ačiū uždėmesi. Thank you, Commissioner Designate, um, for your opening statement. Um, Ačiū paskirtam komisijos nariui už įžanginį žodį. Šiek tiek viršijote e, jums e, skirtą kalbėjimo laiką. Atsižvelgsim į tai, gal kitarsite baigiamai žodį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 sureaguosiu į pastabą dėl Dublino reglamento taikymo. Pastaruoju metu buvo peržiūrėtas 13 straipsnis. Ties juos susitelta taip pat pradėjome kurti reagavimo į krizės sistemą ir iš dalies tiesa tai, kad ir ateityje reikės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 kad būtų galima užtikrinti ir teisėtą atvykimą į Europos Sąjungą šiems žmonėms. Sutinku su jūsų mintimis ir norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mes e, būtinai teikiame visuomet ir humanitarinę pagalbą.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 Prieš dvi savaitės Frontexo direktorius sakė, kad dėja vienas iš Viena iš pasiekmių šios operacijos buvo tai, kad į Italiją atvyksta vis daugiau nelegalių migrantų, būtent jūro. Ar nemanote, kad būtent per šias operacijas tiesiog mes pagelbėjome nelegalios migracijos, ne, nelegaliai, nelegaliai migraciją skatinantiems asmenims? Uh,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 Žinote, kad Mare Nostrum buvo Italijos iniciatyva. Deja, aš nesutikčiau. Ne tik Italijos. Jeigu kai kas mano, kad e, dėl tos operacijos buvo pritraukta dar e, daugiau imigrantų ir tarpininkams, taip net palengvėjo gyvenimas,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 Jeigu vis dėlto Italija nuspręs sustabdyti Mare Nostrum operaciją, tada, savai mes suprantama, Italija bendradarbiaus, užtikrinant saugumo arką pietinėje Europos dalyje. Šiaip mes prieš tokią politiką būtume nusiteikę. Mūsų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 ir e, mes turėtume į tai sureaguoti. Mano šalyje imigracija nuolatos vyksta. Dėkuoju, pirmininkė, ponas Morajas. Na, iš tikrųjų, jūs e, tikrai per ilgai pasisakėte. Antras e,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 pagerinti. Aš žinau, kad parlamente yra dėl jos kilę šiek tiek abejonių, žinoma, jas atsižvelgsiu. Ir turėtume vengti paskartoti e, e, situacijos, kuri buvo susiklošusi dėl SIS. Ir ir e, dėl lėšų užvaistimo. Dabar dėkuoju, dėku, dabar žodis įsilkiengi. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą dėl apie legalę migraciją. Uh,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 galės atvykti ir įsitvirtinti Europoje. Dėkoju. Gana aišku, akivaizdu, kad reikėtų daugiau planavimo ir kad reikėtų bendrų migracijos, teisni, teisiškos migracijos, teisėtos migracijos taisyklių.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 E, pasiekmėms, e, kurios yra būtent mūsų, kyla mūsų visuomeniai ir stabilumui. Kaip Jūs galėtumėte apibriežti pusiausvyrą tarp šių skirtingų interesų? Dėkuoju. Tai, Norėčiau pradėti nuo teorinių pamastymų. Europa buvo sukurta ir vienimosi procesas tęsiasi toliau įtraukiant įvairias skirtingas tautas. Mes e, siekime užtikrinti tam tikrą veiksmų suderinimą, Europos integracijos viziją patvirtinti iš Europos į visas pasaulio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 atsakymus į raštų užduotus klausimus. Dabar klausausi jūsų maždaug valandą laiko ir žaviuosi jūsų energiją, tačiau man krinta akis vienas dalykas, dar nei raštų, nei žodžių neišgirdom, neišgirdome e, nei žodžio apie migruojančius nepilnamečius, mažamečius vaikus. Noriu paklausti, ar asmeniškai dėsite pastangas, kad e, šių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 apdairiau bei atidžiau elgtis. Ir toks būtų mano asmenis įsipareigojimas nesusijęs su galbūt mano užimsiamomis komisijos nario pareigomis. Ačiū, ponė Björk, dabar klausim. Europos Sąjunga daug nuveikė kovodamas su prekyba žmonėmis, nepaisant to,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 mirčių skaičių viduržėme jūroje ir jis tikrai didžiulis. Tartautinės organizacijos šiandien paskelbė, kad daugiausiai problemų kelia atitinkamų valstybių narių gelbėjimo institucijų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 ateitis turėtų būti grindžiama bendradarbiavimu su valstybėmis narėmis. Ir aš čia dabar nekalbu apie Triton operaciją, kur vykdoma Italija. Taigi mes norėtume ateityje daugiau dėmesio skirti paieškos ir gelbėjimo darbams. Marinostrum programa reikėtų pabandyti suderinti šias dvi programas, kažkas jau minėjo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 turėtų priimti, atsižvelgiant ties geografinę padėtį, mažiausio pabėgėlių skaičių, tačiau mes priimame daugiausiai migrantų. Ar dėstė pastangas, kad e, būtų tinkamai gyventinamas Dublino reglamento nuostatas? Ačiū. Sakymas, ačiū, ponė Vimberg.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 Teisingumo teismas priėmė tinkamą sprendimą dėl duomenų sulaikymo direktyvos nuostato neteisėtumo. Kokių veiksmų imsitės tam, kad teismo sprendimas būtų įgyvendintas? Gal galėtumėte paaiškinti per kiek laiko komisija pradės sankcijas tam, kad suderintų duomenų sulaikymo taisyklės visoje ES, atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti pusiausvyrą tarp mūsų įsipareigojimo, užtikrinti piliečių pagrindinių teisių tinkamą apsaugą viena vertus ir antra vertus užtikrinti būtinybę atitinkamos institucijoms gauti prieigą prie asmens duomenų, kovojant su rimtais nusikaltimais ir teroristiniais išpoliais. Ačiū. Ačiū, ponė Kudrycka. Jūs teisi, minėdama teisingumo teismo sprendimą, norėčiau atsakyti labai atvirai. Teismo teismas šią direktyvą sunaikino, turime tą aiškiai suvokti. Žinoma, mes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 imtis atitinkamų iniciatyvų, pasirašant susitarimus su dėl judumo partneryščių ir jos būtų labiau privalomų pobūdžio. Tik mano atsakymas yra pakankamai aiškus. Atsiprašau, pamiršau antrą jūsų atsakymą klausimo dalį. Dėl perkelimo pabėgėlių. Kas turėtų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 remiantis atitinkamų susitarimų nuostatomis. Ačiū. Voorzitter en kandidaat commissaris. Ačiū pirmininkė, gerbiamas e, kandidatė komisijos narius. Siekiant e, atgrasyti nelegalius migrantus, noriu konkrečiai paklausti, kaip vyksta dėrybos su Maroku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 netinkamai vykdo redmicijos sustarimo nuostatas. Galima būtų taikyti kokios nors priemonės pastelkus vystomąją e, pagalbą ir e, taip pat, ką Jūs manote apie tai, kad tas, kas valstybės narys pasirašo redmicijos sutartis su e, migrantų kilmės šalimis, apeidamos Europos Sąjungą. Ačiū. Ačiū. <clears throat> Ponas Stevens dėl Maroko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 remdamiesi savo ginamomis vertybėmis ir remdamiesi visų mūsų vieningai priimtų sprendimu gerbti pagrindinės žmogaus teisės. Ir tas pasakytina, aišku, ir apie tos žmonės, kurie ieško geresnės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 politikė iš Europos parlamento. Kasmet mes e, prarandame daugybę lėšų skiriamų įvairias projektams, tačiau realiai migrantams nepadedame. Ir iš tiesų panašu, kad nežinome, ką daryti toliau. Kokiu priemoniu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 turėsiu dar grįžti prie kai ko, ką pasakėte ir jūs pats. Dėl to, kas susijęs su Schengeno sistema ir patikrinimais iš tiesų pamokos neblogos, kaip ir dėl išmaniųjų sienų projekto. Reikėtų visada stengtis neviršyti numatyto pirminio biudžeto. Ką dar galima nuveikti? Sak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 jau e, pateikiau savo pranešime dėl žmogaus teisų, pagrindinių teisų padėties 2013 metais pasaulyje. Kitas klausimas, kaip ketinate užtikrinti, kad valstybės narės griežtai laikytųsi žmogaus teisų ir užtikrintų jų laikymasi prieglosio prašytojų ir nelegalių migrantų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 ir gali būti, kad jie, jeigu įsidarbys, dirbs labai blogomis sąlygomis. Tikrai turime užkirsti kelią nelegalią migraciją ir prieglopčio paketas yra tikrai konkretus atsakymas. Aš tikiuosi, kad jis įsigalios kitą birželį. Pone Eva Džoly. Gerbiamas paskirtas komisijos nariai, Lenkijos dalyvavimas e, CŽV operacijose vykdytose jos teritorija buvo pripažinta žmogaus teisų teismo devynios valstybės narės CŽV nelegalių perkelimų programoje dalyvavo, todėl reikia vertinti tai, kas įvyko ir nubausti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 išvadas susijusias su valstybėmis narėmis dalyvavusiomis šioje programoje ir jeigu taip, kokių konkrečių veiksmų ketinti imtis, kad būtų įgyvendinami greiti nepriklausomi tyrimai susiję su kankinimais, netinkamu elgesiu su asmenimis es valstybių narių teritorijoje e, gyvendinant CŽV nelegalių perkelimų programą. Εκείνο λέγοντάς σας ότι απάνθρωποι Norėčiau pabrėžti, kad bet koks įžeidžiantis ar pažeminantis elgesys yra nepriimtinas. Aš nežinau, apie kokią ataskaitą jūs kalbėjote, bet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 Dėl Frontexo. Frontexo įgaliojimai. Šiuo metu Juose yra numatyta, kad gelbėjimas, ieškojimo ir gelbėjimo operacijos jūroje yra kaip papildoma veikla.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 Κύριε Επίτροπε, γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στόχος εγκληματιών που εκτός των άλλων δρούν... Ačiū, pirmininkė. Kirmas paskirtas komisijos narė, Europos Sąjunga kenčia nuo kibernetinio nusikalstamumo, jis yra anoniminis, sudėtinga išsiaiškinti, kas yra tikrieji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 diskusijas baigti dėl pažangios sienų apsaugos 2016 metais ar pateiksite tam tikrų galbūt pakeitimų siūlymiams teisės aktams. Europos parlamentas per praėjusią kadenciją pareiškė nemažai abejonių dėl smės duomenų saugojimo, abejonių dėl nepakankamų pagrindinių teisų, nepakankamos pagrindinių teisų apsaugos, dėl finansinių išteklių naudojimo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 Į Europą atvyksta 500 milijonų turistų per pastaruosius metus. Kiekvienais metais atvyksta 7 milijonai turistų, taigi mes turime pasiremti pačią moderniausią, naujausią e, pasienio apsaugos sistema naujausiamis technologijomis, kurias naudojama būtų garantuojamos asmens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 prieštarauja tam tikrą prasme, tačiau mes privalome užtikrinti, kad mūsų piliečiai savo teritoriją, mūsų teritoriją jaustųsi saugus, kad galėtų normaliai gyventi savo kasdienį gyvenimą. Ilijana Jotova dabar Libė komiteto visų pirmininkė. Ačiū, Klodai. Pone Avromopulai, du klausimus noriu užduoti. Kaip ketinti užtikrinti, kad Šengeno kodekso nuostatų būtų laikomasi atsižvelgiant į naujausius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 svarstomas diskusijose tarp valstybių narių ir ES institucijų. Atsakymas turime aiškiai ir ryštingai pasakyti. Aš nepritariu pasiūlymams, kuriais būtų apribojama šiandien erdvė.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 Vienas iš jų yra piliečių teisė laisvai judėti. Taigi, apriboti šengeno, judėjimą šengeno erdvėje arba šengeno erdvę tikrai negalima. Tie, kurie nori tą padaryti, turėtų suvokti, kad tokiais veiksmais neprisideda prie Europos integracijos pastangų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 pirmiausiai nelegaliai Europoje gyvenančių, gyvenančių asmenų didelė dalis pirmiausiai ją atvyksta legaliai ir po to nelegaliai pasilieka. Taigi, kaip būdamas atsakingas už migraciją ir piliečių saugumą ketinate užtikrinti, kad ES vidaus saugumas nenukentėtų nuo per daug e, atviro liberalaus vizų režimo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 nariai ir manau, kad ir paskirtasis komisijos narys e, pritars tai minčiai, kad visi kad šis klausimas buvo vienas svarbiausių, turint omenyje penkis, kuriuose mes dalyvaujame kaip komitetas, aptarėme tikrai labai svarbius klausimus. Ačiū. Taigi dar kartą komiteto nariams. Ačiū taip pat už e, jūsų pasirengimą šiam klausimui. Tai irgi svarbus dal, dalykas, svarbi darbo dalis ir komiteto koordinatoriai, remdamiesi jūsų patiktą informaciją, pateiks savo nuomonę dėl jūsų kandidatūros. Jūs kalbėjote apie tai, kad peržiūrėsite priemonės skirtas teisėtai migracijai taip pat e, buvo neretai minimas duomenų saugojimas ir su tuo susiję aspektai. Minėjote, kad bus rengiamas naujas pasiūlymas dėl PNR direktyvos, norite stiprinti Frontex agentūros darbą. Man atrodo, kad kalbėdamas iš tiesų sureagavote į daugelio parlamentarų nuogastavimus reikštus, tačiau visgi turime dar susiburti ir aptarti tai, ką sakėte. Susitiksime 17 valandą ir be abejo gal liko dar neatsakytų klausimų, tačiau remsimės pateiktą informaciją ir įvykusią diskusiją. Taigi ačiū visiems už dėmesį. Dabar dar paprašysime tarti baigiamąjį žodį paskirtojo komisijos nario. Penkias minutės skirtume. Jeigu viršysite tą laiką, tai tikriausiai prarasite visą tą paramą, kuri jau buvo juntama posėdžio metu jums. Taigi čia jūsų sprendimui dabar paliekame. Jūsų laisvė rinktis, kiek kalbėsite. O gal tik tris minutės, nes iš tikrųjų jau visai pavargę esam. Taigi sakyčiau tris minutės. Baigiamasis jūsų žodis, išvados ir ačiū visiems kolegoms bei paskirtajam komisijos nariui. Dabar žodis jums, prašome. Thank you, Ms. Chairman. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už šį tikrai, šią tikrai labai įdomią ir vaisingą diskusiją. Šias diskusijas. Jūs pabrėžėte daug svarbių klausimų, kurie yra taip pat ir labai kebus klausimai. Aš palieku parlamentą, išinu iš parlamento dar e, labiau įkvėptas e, aktyviai dirbti. Jeigu mano kandidatūra bus patvirtinta, aš būsiu pirmasis Europos komisijos narys, e, besirūpinantis migraciją ir vidaus reikalais. Ir aš remsiu savo veiksmus trimis ramšiais. Visų pirma, norėsiu užtikrinti, kad ES, kaip kad ir jūs sakėte, pasitelktų visą apimantį, veik, veik, visą apimančią veiksmingą migracijos politiką, remdamasi solidarumo ir proporcionalumo principais bei nepamirždama atsakomybės. Antra, reikia imtis e, saugumo, svarbių saugumo e, iššūkių, e, pavojų ir reikia nepamiršti pagrindinių žmogaus teisių bei užtikrinti, kad visų mūsų piliečių, e, visų mūsų piliečių gyvenimas būtų saugioje aplinkoje. Taip pat reikėtų ir bendradarbiauti su e, Europos parlamentu ir e, tai daryti vystant atvirą dialogą su jumis. Mes, aš turėčiau bendradarbiauti su jumis, stengdamasis užtikrinti skaidrumą ir abipusį pasitikėjimą. Dėkuoju Jums uždėmesi. Dėkoju paskirtajam komisijos nariui, jūs išklausite mano patarimo. Posėdis baigtas.